bei galėtų dalyvauti socialinėme, politinėme bei ekonominėme gyvenime. Taip pat moteris turėtų turėti ir vienodas teisės šeiminėme gyvenime. Labai ačiū. Diskusiją turime baigti. Diskusijoje dalyvavo daug kolegų. Ir daugelis iš jūsų, kurie sėdi salėje, diskusijoje dalyvavo nuo pat diskusijos pradžios, išklausėte visą diskusiją, klausėtės atidžiai. Tikrai tuo labiau džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad e, jūs ne tik čia atėjote, pasisakėte, bet sėdėjote ir klausėtės, ką pasakė ir kiti kolegos, reagavote. Taip ir turėtų dirbti tikrieji Europos parlamento nariai. Taigi labai ačiū Jums visiems, kurie esate šioje salėje. Balsavimas dėl šių pranešimų vyks rytoj 12 val. ir aš linkiu Jums sėkmės. Na, dabar galime eiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra ponios Ek. Pranešimas. Bendroji tyrimų programa Baltijos jūros regionai. Pranešėja netrukus pasisakys, jai suteikiama žodis keturioms minutėms, prašom. Herr talman. Pone pirmininkė, gerbiama komisijos narė, Ispanijos pirmininkavimo atstovė, gerbiami kolegos. Šimt 150 metų. Per 150 metų Baltijos jūra perėjo nuo e, neužterštos jūros prie labiau užterštos jūros. Dabar jau e, vis didesnės ir aktualesnės ekologinės problemos. Baltijos jūros padėtis yra labai rimta. Nors e, Dešimtajame dešimtmetyje ir šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje pasiekta nemažai pažangos. Šiandien vis tik tai e, Baltijos jūra vis dar kenčia nuo eutrifikacijos e, sunkiųjų metalų skaičius, e, kiekis išlieka labai didelis. DDT ir gyvsidabro netrandama. Dėl to matome, kad labai suaktyvėjo dumblių žydėjimas, kuris trukdo žmonė, trukdo jūrai deramai funkcionuoti. Jeigu dabar nuvažiuotumėte į Švedijos e, Baltijos jūros pakrantę, tai pamatytumėt, koks baisus ten vanduo, kaip jis dvokia, o jeigu net šuo palaktų tą vandenį, jis numirtų. Taigi padėtis yra tokia baisi. Ir ateityje yra būtina dabar stiprinti žinių bendradarbiavimą aplink Baltijos jūrą. Baltijos jūros ekosistema yra sudėtinga ir neįmanoma nieko pakeisti, jeigu nebendradarbiaus mokslininkai per sienas ir visoje Baltijos jūros zonoje esančioje aplink Baltijos jūrą. Šiuo metu yra atliekama jau daug mokslinių tyrimų, tačiau jų toli gražu dar nepakanka ir jie nėra pakankamai gerai koordinuojami. Be to, matome, kad šiandien yra remiantis tuo pateiktas pasiūlymas dėl bonus programos. Bonus programa yra bendroji mokslinio tyrimų ir plėtros programa tarp visų aplink Balčijos jūrą esančių šalių, įskaitant ir Rusiją, tam, kad galėtume atremti visus ekologinius iššūkius tame regione. Bonus programa sukuria strateginį planą ir maždaug 500 mokslininkų iš aštuonių Baltijos jūros regiono valstybių joje dalyvauja. Uh, ES Baltijos jūrai e, skirs maždaug milijardą Švedijos kronų ekologiniams tyrimams. Aplink Baltijos jūrą gyvena 85 milijonai piliečiai. Jų gyvenimas ir ekonomika priklauso nuo Baltijos jūros vairiausiais būdais tuo metu matome, kad dėl to susikuria problemų, nes labai daug kanalizacijos patenka į vandenį. Ir uh, E, todėl moksliniai tyrimai šioje srityje turi būti stiprinami. Iki šiol jie yra labai fragmentiški ir nenuseklus. Viskas yra daroma lokaliu ar vietos ar, ar nacionaliniu lygmeniu. Mes e, galvojame apie tvirtą pagrindų programą moksliniam ir techniniam e, darbui stiprinti. Dalyvaujančios valstybės pirmą kartą bu, sutelks savo jėgas bendroje strateginėje programoje, kur bus aiškiai akcentuojamos aktualiausios problemos. Aš dėkoju visiems savo bendradarams, savo kolegoms Ispanijos pirmininkavimui, mokslinio tyrimų komisijos nariui už tai, kad ta programa tampa realybę. Tokio pobūdžio bendradarbiavimas, sutelkiant dėmesį į ekologiją, leis sukurti e, Europą, kuri bus tvari ir subalansuotai naudos savo išteklius. Visos aštuonios valstybės esančios aplink Baltijos jūrą turi bendradarbiauti, visos jos turi savo kultūrą, savo literatūrą, savo muziką, visa tai turi būti išsaugota. Bonus programa bus tam tikra platforma, tam tikras pagrindas tolesniam darbui tais visais klausimais. Ačiū. La, Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar komisijos vardu, ponė Geoghain Kin, noriu ją pasveikinti, nes dar nesu pirmininkavęs diskusijoje, kur dalyvavo komisarė. Taigi sveika atvykusi, ponė komisarė, vicepirmininkė, parlamento nariai, noriu padėkoti Europos parlamentui, ypač pranešėjai, ponai Lenai Ek, už tai, kad jį remia komisijos pasiūlymus dėl Junktinės Baltijos jūros mokslinio tyrimo programos bonus. Taip pat noriu padėkoti įtrė šešėliams pranešėjams už konstruktyvę paramą. Noriu pripažinti, kad Envi komiteto parama e, taip pat naudinga. Aštuonios iš devinių e, valstybių narių aplink Baltijos jūrą yra ES valstybės narės ir jos žino, kokios yra problemos e, yra Baltijos jūroje, ką išdėstė ponia Ek. Didėjantis spaudimas kelia grėsmę Baltijos jūros regiono e, galimybėms tiekti prekes ir paslaugas, nuo kurių mes esame priklausomi. Mokslas yra labai svarbus, remiant viešąją politiką tyrimų ir aplinkos srityse. Tačiau e, tyrimų sistemos fragmentacija, koordinavimo ir e, visapie maškumo trūkumas e, pakerta bendrų rezultatų siekimą ir tai yra iššūkis, su kuriuo susidurėme Baltijos jūros regione. Aišku, kad viena valstybė narė savo jėgomis negali išspręsti visų aplinkosauginių problemų. Kad galėtume šias problemas išspręsti, turime skubiai sukurti strategišką integruotą mokslinių tyrimų strategiją, kad būtų pasinaudojama tarp valstybinė sinergija, ištekliais ir e, mokslininkų tarp valstybinių judumų, taip galime užtikrinti tvarų Baltijos jūros regionų tvarę ateitį. Visos pastangos pagal ES strategiją Baltijos jūros regionui mes sukūrėme struktūrą spręsti šias problemas veiksmingai ir koordinuotai. Aš sveikinu institucinį susitarimą, kuris buvo pasiektas dėl bonus iniciatyvos įgyvendinimo praėjusį balandį. Tačiau taip pat noriu pabrėžti apgailestavimą, kad trūksta sustarimo tarp valstybių narių įgyvendinti bendrą modelį, kad buvo išdėstyta na, pradinėme komisijos pasiūlyme be realaus, realios finansavimo priemonės geriausių mokslinių pasiūlymų atranka pagristų grinai moksliniais rezultatais, konsorciumų kokybę ir tikėtinų poveikių negali būti garantuotas taip neįmanoma iki galo realizuoti visos naudos, gauti prietinės vilties ir e, iš, iš tarp valstybinio bendradarbiavimo. Todėl komisija nori pabrėžti, kad šio sprendimo reikšmė neturėtų būti precedentas tolesniems pasiūlymams. Valstybės narės turės įsipareigoti suteikti finansavimą ir bendradarbiauti prieš pradedant kitas iniciatyvas pagristas 185 sutarties straipsnių. Grįžtant prie dabartinės iniciatyvos, Europos komisija mano, kad bonus programa galės padė, padės optimizuoti potencialias aplinkosaugos programas Baltijos jūros regione, padidins mokslinius pajėgumus, palengvins tarpvalstybinį mokslininkų judumą, suteiks sinergiją ir ne, leis išvengti pastangų dubliavimuose. Taip bus užtikrinta Baltijos jūros tvari ateitis. Ačiū, ponia komisarė. Aplinkos apsaugos komiteto vardu, ponia Rosbach, vieną minutę. Paunus, hunanija. Ačiū, pirmininkė. Programa Bonus 169 yra labai svarbi, svarbus bandomasis projektas. Tai projektas skirtas bendradarbiavimui, sprendžiant su aplinkos apsauga susijusias problemas. Šį projektą remia aplink Baltijos jūrą esančios šalys. Reikia pastebėti, kad Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų pasaulio jūrų. Į šią jūrą yra išmetama daug atliekų. Taigi reikėtų daugiau tyrimų, kad būtų galima ištirti Baltijos jūros problemas. Aplink Baltijos jūrą yra daug fabrikų. Per Baltijos jūros dugną Rusija tiesia dujotekį. Dėl įvairių priežasčių mums reikia bonus programos. Tačiau nepakanka tik sukurti tą programą, ją turi paremti ir valstybės narės. Be abejo, ne vien tik pademonstruojant politinę valią, bet ir finansinę prasme. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį pasisakantiems frakcijų vardu. Visų pirma, EPP vardu. Pusantros minutės, ponai Van Nistelrooy, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiama pranešėja. Aš manau, kad mes kalbame apie ypatingas problemas, dėl to reikia ir ypatingų šių problemų sprendimų. Aš labai džiaugiuosi, kad Dabar pavyko susitarti ir kad darbai prasidės, tačiau dar yra keletas neišspręstų problemų, jas paminėjo komisarė. Reikėtų užtikrinti bendrą finansavimą, reikia bendrų lėšų. Reikėtų siekti ir nustatytų kriterijų. Aš manau, kad reikia vadovautis ir pragmatinio, pragmatiniu požiūriu valstybės narės galėtų pasirinkti įvairius projektus iš projektų sąrašo, aš tam neprieštarauju, tačiau reikia dirbti veiksmingai. Jeigu mums pavyks sėkmingiau bendradarbiauti negu kad praeitėje, aš to tikrai džiaugsiuosi, tai bus tinkamas pavyzdys 2020 m. strategijai. Mes turime kalbėti ne vien tik apie mokslinis tyrimus, finansavimą, bet ir apie programos įgyvendinimą siekant pagerinti aplinkos būklę. Reikėtų pažiūrėti, kaip ta programa funkcionuos. Na, mano antroji pastaba būtų tokia. Ši programa Baltijos jūros regionui galėtų būti pavyzdys kitiems makroregionams, pavyzdžiui, Dunojaus regionui. Gerbiama komisarė, aš norėčiau kreiptis į Jūs ir paprašyti pasirūpinti ir tuo regionu. Labai ačiū. Toliau SD frakcijos vardu ponas Gyrek, prašom. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Mm -hmm. Pasiūlymas dėl programos skirtos Baltijos jūroje apima vieną labai svarbų elementą, o būtent strateginį planavimą. Koks yra šios programos tikslas? Reikia sukurti plačią strategiją, apimant ne vien tik Baltijos jūrą, bet ir aplinkinius baseinus. Nepakanka atlikinėti vien tik tais mokslinius tyrimus laboratorijose. Aš manau, kad labai svarbu ir tai, kad būtų pasirinkti nepriklausomi ekspertai. Aš manau, kad reikia atsižvelgti iš tai tokius faktorius. Valstybėse narėse mokslinio tyrimų potencialai labai skiriasi. Kai kurios valstybės narės turi prastas laboratorijas. Ir dėl to mes stebimės, kad buvo nustatytas bendras 20 procentų finansavimo reikalavimas. Tai gali turėti neigiamos įtakos dabartiniams mokslinio tyrimų planams. Įgyvendinant strategiją reikia daug laiko. Ir aš manau, kad reikėtų aiškiai apibriežti mokslinio tyrimų prioritetus Baltijos jūroje, o tik tada galima būtų kalbėti ir apie atitinkamas investicijas į tų projektų gyvendinimą. Ačiū toliau, ponia Hasi, žaliųjų frakcijos vardu pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti poniai Lenai Ek už puikų darbą. Ši mokslinio tyrimų programa, bonus, tikrai turėtų susilaukti pritarimo. Ši programa yra Baltijos jūros strategijos dalis. Aš esu įstikinęs, kad Baltijos jūros strategija yra pažangi prieš šešerius metus, kai vyko ES plėtra, Baltijos jūra tapo ES dalimi ir man atrodo, kad šis faktas buvo per vėlai pastebėtas. Moksliniai tyrimai Baltijos jūroje vykdomi, tačiau jie nėra koordinuojami. O tai yra labai svarbu. Aš tikiuosi, kad koordinuojant mokslinius tyrimus nepamiršime keletą dalykų. Visų pirma, reikia pastebėti, kad ekologinė situacija Baltijos jūroje kelia tikrai didžiulį susirūpinimą. Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Buvo netgi sakyta, kad Baltijos jūra yra didžiausia Europos dikuma. Mes puikiai suprantame, kad mes patys dėl to esame kalti. Baltijos jūroje nyksta augalai, apie kokias pasiekmes tai gali turėti kalbė ar pranešėja. Prie Baltijos jūros taršos prisideda ir žemės ūkis. dėl žemės ūkio į Baltijos jūrą patenka azotas, fosforas, dėl to prastėja situacija. Taip pat reikia pastebėti, kad dėl žemės ūkio daug trašų patenka į upes ir vėliau į Balt Baltijos jūrą. Mėly kolegos, mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kad nepakanka vykdyti vien tik mokslinius tyrimus, mes turėtumėm suprasti, kad, Baltijos, kad jeigu norime išgelbėti Baltijos jūrą, reikia iš esmės pakeisti ir politiką, visų pirma, žemės ūkio politiką, taip pat ir kitas politikos rytis. Aš tikiuosi, kad ši programa Baltijos jūrų, jūrai bus sėkminga ir iš tos programos gali, galima bus pasimokyti. Labai ačiū. Baigiame frakcijų atstovų pasisakymus. Dabar pavieniai parlamentarai. Karvalijo vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė. Gerbime komisijos narė. Aš labai džiaugiuosi matydamas, kad kuriama bondos programa, kuri sujungs e, nacionalinių valstybių narių mokslinio tyrimo programas ir Europos komisijos pastangas. Be to, e, jūros išteklių valdymas bus geriau koordinuojamas. Baltijos jūros regionas yra novatoriškas ir tai yra puikus pavyzdys kitiems regionams, e, kaip reikėtų bendradarbiauti mokslinio tyrimų klausimų. Kiti regionai panašus į Baltijos regioną, pavyzdžiui, E, pietvakarių Europa galėtų pasinaudoti e, valstybių narių koordinuotų požiūrių taip pat ir komisija galėtų kartu padėti atremti bendrus uždavinius ir tokiu būdu užtikrinti regionų subalansuotą raidą. Todėl aš paskatinčiau Europos tarybą ir komisiją pagalvoti, ar nebūtų gerai sukurti bendrą mokslinio tyrimų programą pietvakarių Europai, sutelkiant dėmesį į tokius svarbus klausimus kaip jūros biologinė įvairovė, jūros energetikos šaltiniai ir subalansuota Atlanto ašies raida kaiminiuose regionuose. Ačiū. Ačiū. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Keturi parlamentarai nori pasisakyti. Po vienos minutės išjungsiu mikrofoną. Pirmiausia, panas Luhan.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 kuriais galėtume tremti iššūkius ir sustiprinti programos veiksmingumą. Tarp jų būtų visų iniciatyvų sujungimas į vieną programą. Tai leistų užtikrinti regiono subalansuotą plėtrą. Šis projektas labai geras Baltijos jūros regionui, tačiau nereikėtų programoje sutelkti dėmesį išskirtinai tik į šį regioną, reikėtų galvoti plačiau. Turėtume nepamiršti regioninio bendradarbiavimo, pavyzdžiui, su Viduržėmio jūros regionu ar Dunojaus regionu. Taip mes pasieksime stipresnės ir konkurencingesnės ES. Morkūnaitė. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Įgyvendinant Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir vystimo programos bonus 169 projektus, buvo atskleista katastrofiška Baltijos jūros padėtis, ypač tose vietose, kur planuojami plataus masto energetikos infrastruktūros projektai, vykdomi ne vien tik tai ES valstybių, bet ir kitų besiribojančių su sąjunga valstybių. Genotoksiškumas tam tikrose vietose e, pakilęs kelišimtus sykių taigi bonos programa jau įrodė savo galimybes prisidėti prie baltijos aplinkos stebėsenos todėl būtina ir toliau aktyviai tirti baltijos jūros būklę. kad tyrimai būtų kuo išsamesni ir objektyvesni labai svarbu kad į tyrimus lygiomis teisėmis būtų įtraukiami visų baltiją supančių valstybių mokslininkai. E, ši programa tarytum prevencinė priemonė atkreipianti dėmesį į sudėtingą ekologinę baltijos jūros situaciją. tik tinkamai finansuodami mokslinius tyrimus ir laiku pastebėdami grėsmes užkirsime kelią ekologinėms katastrofoms ir tikiu kad užtikrinsime jog baltijos jūra Antonescu. Dėkui, ponė pirmininkė problemos iškylančios mūsų regionų aplinkoje galėtų būti geriau išsprendžiamos, jeigu valstybės narės mokslinius tyrimus atliktų kartu ir integruotai. Būtent tai glūdi už komisijos pasiūlymą parengti bonus 169. Gerai, kad mes prašome komisijos peržiūrėti šią programą ir užtikrinti jos deramą įgyvendinimą pasirūpinant, kad ji būtų veiksminga. Reikėtų įvertinti, kiek pažangos pasiekta stengiantis išsiaiškinti tikslus. Tokiu būdu verslininkai gali geriau pasimokyti, geriau išsiaiškinti, kokios galimybės egzistuoja ir geriau gali planuoti savo investicijas. Tokiu būdu mes galime užtikrinti programų rezultatus, įvertinti papildomą vertę aplinkai ir regionui ir regionų raidai, ypač šios krizės metu. Toliau panas Ikerski. Szanowni Państwo, w pełni popieram. Dėkui, ponios. Pirmininkė, ponios ir ponai. Aš visiškai sutinku su bendraja mokslinio tyrimų programa e, Baltijos jūrai e, bonus 169. Ir esu įsitikinęs, kad tarptautinė programa mokslinio tyrimų srityje prisidės prie veiksmingesnių veiksmų Baltijos jūros regione ir e, prisidės prie Baltijos jūros e, subalansuotos plėtros. E, bonus 169 apima 8 valstybės, bet yra dar viena valstybė, kuri vadinasi Rusija, kuri taip pat turėtų prisidėti savo mokslininkais prie šio projekto. Šiame projekte turėtų būti sukūrėmi tam tikri pasiūlymai ES, kaip Baltijos jūros regionas turėtų būti toliau plėtojamas ir reikėtų galvoti apie pusimų makroregionų sukūrimą, apie kuriuos kalbėjome parlamente prieš porą mėnesių. Gaila, kad mes negalėjome atvirai dar kartą kalbėti apie pasiekmes, kurias sukelia grėsmė Kalbėtojas išjungtas. Ponas Boris. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad Baltijos jūros regiono moksliniai tyrimai turėtų būti vertinami kaip sanglaudos politikos dalis ES, kadangi mes dėmesį sutelkėme į keletą horizontalių aspektų, tokių kaip Dunojus projektas, Baltijos jūros projektas ar Viduržėmio jūros projektas. Mano nuomonė, e, šios problemos turėtų būti susijęjamos su svarbiamis prekybos operacijomis. Pavyzdžiui, Kinijoje šiuo metu labai daug yra tokio pobūdžio projektų vykdoma. Todėl galvojant apie Baltijos jūros, pavyzdžiui, projektą, reikėtų nepamiršti, kaip galėtume suderinti pietų ir šiaurės Europos veiksmus. Aš tikiuosi, kad Baltijos jūra galės būti sujungta per transeuropinius tinklus su pietinėmis dalimis ir bus rasta keletas sprendimų. Ačiū, toliau žodį suteiksime komisijos nariai ji atsakys. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Ek ir dešimčiai parlamento narių, kurie šiandien tokį vėlyvą vakarą pas mus atvyko ir pasisakė. Aš norėčiau pasakyti, kad buvo patvirtinta, jog ši programa turėtų būti gyvendinta remiantis 185 straipsnių. Tai yra didžiulė pažanga. Bonus programa padės prie Baltijos jūros esančioms šalims aktyviai spręsti aplinkos apsaugos problemas, bus užtikrinama sinergija, taip pat nesidubliuos darbai. Mes susidarėme su didžiulėmis globaliomis problemomis, su, susidarėme su klimato kaita, energijos, maisto problemomis. Dėl to labai svarbu sutelkti išteklius ir dirbti iš vien. Iniciatyvos pagal 185 straipsnį yra labai svarbios sprendžiant šias problemas. Aš manau, kad įgyvendinant tokias iniciatyvas mes rasime būdų, kaip dar efektyviau bendradarbiauti ES lygmenių įgyvendinant įvairias programas. Kaip sakiau, sausio mėnesio Europos parlamente aš esu įsipareigojusi prisidėti prie bendros ES mokslinio tyrimo erdvės sukūrimo. Mes turime dirbti iš vien, jeigu norime pasiekti šį tikslą. Tai yra labai svarbu ir ES ekonominiai plėtrai. Tai yra svarbu norint užtikrinti, kad ES taptų globalė lyderė mokslinio tyrimų inovacijų srityje. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. Baigsime diskusijas, suteikdami žodį pranešėjai. Prašom dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Bonus iš esmės yra bandomasis projektas pagal 185 straipsnį. Ir aš galiu patikinti visus, kurie bendradarbiaus pagal bonus programą, visus, kurie mokysis pagal tą programą arba bus susijęs su tą programą, kad tai nebus lengvas darbas. Nėra lengva sutelkti visos ES mokslinio tyrimų resursus ir valstybių narių resursus į vieną e, projektą. Tai yra rimtas uždavinys. Nėra lengva suderinti įvairias e, akademinio mokslinio tyrimo kultūras ir tradicijas. 500 mokslininkų, 8 valstybės, daugybė projektų, 10 valstybių stengiasi pasitik, užtikrinti, kad tas projektas pastestų. Mes stengiamės, kad viskas būtų efektyvu. Tai reikalaus e, labai daug e, mokslininkų pastangų, daugelio valstybių narių vyriausybių pastangų ir aš galiu jūs patikinti, kad tai reikalaus labai griežto, griežto politinio ryšto ir politinės lyderystės. Tačiau mes turime dirbti taip. Uh, Mūsų mokslinių tyrimų programa turi būti labai kruopščiai vertinama ir mes turime apsimti tą didelę atsakomybę, nes tik taip mes kartu galime išspręsti Baltijos jūros problemas. Be to mes galime rasti modelį, kuris leistų mums e, panaudoti tai kaip pavyzdį kitoms ES dalims. E, Viduržėmė jūros regionui ar Dunaus regionui mes kartu galėtume pamatyti, kaip galima pasinaudoti bendrais resursais ir programomis ES ir nacionaliniu lygiu. Baltijos jūra yra mūsų bendra istorija ir kultūra. Nuo viduramžių laikų, nuo vikingų laikų, nuo mm, viduramžių priekybos, nuo šaltojo karo laikų. Me, tai yra mūsų jūra, mes ją mylime ir mes turime būti atsakingi už jos sutvarkymą už rūpinimas į ją. Tai yra labai rimtas uždavinys mums visiems. Ir aš noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio projekto rengimo. Tačiau darbas dar nebaigtas. Dokumentas, kurį mes dabar rašome, yra tik tai naujo darbo pradžia. Ačiū pirmininkė. Gracias, Ačiū ponė Ek. Baigėme diskusiją. Balsavimas vyks rytoj. O dabar periname iš karto prie kito darbo tvarkės klausimo ir čia pasinaudosiu progą jums priminti.